Dear colleagues, Gerbiami kolegos, žinau, kad malonu susitikti žmonės ateinančius iš kitų komitetų, bet dabar laikas pradėti darbą, nes mes šiek tiek vėluojame. Šiandien pasikeisime nuomonėmis su FAO, su maisto ir žemės ūkio organizacija dėl, dėl maisto ir vandens saugos, e, pasitinkant pasaulinę maisto dieną. Šiandien mes pasikeisime nuomonėmis rengintis pasaulinė maisto dienai. Man labai malonu susitikti su kolegomis iš Devi komiteto ir Žemės ūkio komiteto, kurie prisijungė prie mūsų šioms diskusijoms. Ir manau, kad nedėlsdami galime pradėti. Suteiksime žodį žanginiai kalbai kolegoms. Linda Megevi iš vystimosi komiteto, prašau. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau. Mes šiek tiek irgi užtrukome su darbai savo komitete. Man labai malonu, kad galime dalyvauti jungtinėse diskusijose, laukiant pasaulinės maisto dienos, kuri yra penktadienį. Tai yra labai svarbus laikas, turime labai svarbę ataskaitą parengę ir Tai yra viena iš žmogaus teisių kovoti su badu, su netinkama mytyba, su maisto stygiumi. Privalome sumažinti, kiek galima labiau sumažinti badaujančių žmonių skaičių pasaulyje. 795 milijonai žmonių e, išgyvena badą ir beveik pusė mirčių jaunesnių nei penkių metų amžiaus vaikų mirties priežastis yra būtent ne, nepakankama mytyba. Ši problema yra šiek tiek užmesta visose mūsų programuose, nepakankamai dėmesio skiriama. Apsirūpinimas maistu yra svarbus dalykas ir praėjusį dešimtmetį šiek tiek jau pradėjo keistis padėtis tūkstantmečio plėtros tikslai irgi apima šį klausimą. Parengta nauja 15 metų programa, tarptautinės plėtros programa, atsižvelgiant į tvarius plėtros tikslus. Pasaulio lyderiai susirinko ir prisėmė įsipareigojimus parengti naujus pasaulinius tikslus. Vienas iš tų tikslų tai yra antrasis Mm, tūkstančio plėtros tikslas užtikrinti kovą su badu, užtikrinti tinkamą mytybą ir panašiai. Jūsų komitetas, Devio komitetas, kiti komitetai parlamente siekia užtikrinti, kad, sieks užtikrinti, kad tie pažadai būtų gyvendyti per teinėčius 15 metų. Mes taip pat dirbsime glaudžiai su Europos komisija, kad galėtume įgyvendinti, pasiekti tą tikslą. Mes Negalime auginti maisto produktų, jeigu jų neturime pakankamai žemės ir tai yra dar vienas svarbi problema. Man labai malonu, kad Devio komitete mes e, šios savaitės pabaigoje vyksime į Milaną, ten vyks paroda, kurioje bus kalbama apie maisto, apsirūpinimo maistų klausimus. Ir bus surinktas specialus Devio komiteto seminaras skirtas žemės klausimams, prieiga prie žemės, žmogaus teisėms ir e, apsirūpinimo maistų problemos. Labai dėkoju, kad pakvietėte mane į šios dienos posėdį. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį Žemės ūkio komitetą. Žyvie. Maisto sauga, apsirūpinimas maistu yra svarbus tarptautiniu politinių, ekonominių, visuomeninių mastų. Todėl labai svarbu, kad tarptautinės institucijos, tokios kaip maisto ir žemės ūkio organizacija, sistemingai galėtų kovoti su nepritekliumi, badu, atskirtimi. Todėl ES jau ištus dešimtmečius kovoja su maisto trūkumu, su skurdu ir manau, kad galėtume su pasauliu pasidalinti savo sukauptą patirtimi. Mes turėtume siekti pasaulio mastų bendrų sprendimų, kurie būtų naudingi vystymuisi prekybinėms mainams ir PPO kontekste turėtume tą daryti. Labai svarbu, kad iniciatyvos, kurių įmamės visiškai prisidėtų prie bado, padarytų galą badui, bei e, socialiniai atskirčiai ir skurdui. Ir tai nebūtų tik tai pavieni veiksmai, sprendžiant tam tikras e, konkrečias situacijas, visuomeninius neramumus, e, kaip dabar, kad vyksta pabėgėlių problemas. Labai svarbu, kad tie veiksmai uh, vyktų pasaulio regiono, viet, regioninių vietos e, šalies mastu reikia pakankamai dėmesio skirti moksliniams tyrimams e, siekiant pažangos ir tą pažangą atnešti, perkelti į šalis, kuriuose daugiausiai trūksta maisto. Pabaigai dar noriu paminėti kelias problemas susijusias su, su tarpusavio santykiu tarp žemės ūkio sektoriaus ir aplinkosaugos. Norėtume, kad veiksmai ir sprendimami siekiant kovoti su klimato kaita e, daro tam tikrą įtaką žemės ūkiui, jo galimybėms, taip pat ir gaminant maisto produktus. Na ir aš manau, kad e, vis tik tai išgyvenimui e, Savai suprantama, svarbiausia medžiaga yra vanduo, todėl mes turime vandens išteklių saugomai skirti daugiau dėmesio, e, turint omenyje, kad e, būtent teisė į gyvybę, išgyvenimą yra viena iš pamatinių žmogaus teisų. Ačiū dabar. Dabar suteiksime žodį FAO atstovams. Ponas Sinačiai yra e, ryšių su Europos, FAO ryšių su Europos Sąjunga tarnybos direktorius ir taip pat su mumis yra Kristina Bietnaska, kuri yra pasaulio pagalbos maistų programos vadovė Briuselėje veikiančio biuro. Dabar kiekvienam iš jų teiksime po 10 minučių prezentacijų, po to pradėsime diskusijas. Prašau. Merci, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums ir už, tam, kad už tai, kad organizavote šią jungtinę posėdį, jungtinį posėdį laukiant pasaulinės maisto dienos, kuri bus šią savaitę. 16 spalio yra ta pasaulinė maisto diena ir tai yra galimybė mums įvertinti apsirūpinimo maistų padėtį pasaulyje. Galime įvertinti skurdo lygį kaimo vietovėse ir įvertinti iššūkius, kaip sakė ponė Makavan, yra daugybė iššūkių iškilusių tvaraus vystimosis tikslų srityje, būtina mažinti badą, e, netinkamą mytybą ir užtikrinti tvarų vystimasi. Visi veikiantys asmenys turi sutelkti jėgas, kad būtų galima pasiekti tų tikslų. Mes manome, kad bado panaikinimas gali būti pasiektas šis tikslas ir mes turime dirbti švies. Šią savaitę parodoje Milane dalyvaus komisijos atstovai, parlamento atstovai ir tai bus proga tęsti diskusijas apie šį labai svarbų klausimą. Aš pasinaudosiu progą ir noriu pasakyti, kad šiandien FAO generalinis direktorius pradėjo, pradėjo tą, paviešino skan, pranešimą, ataskaitą, kurią rengė ir pateikė kiekvienais metais FAO nuo 1946 metų. 47 metų. Ir tas pranešimas, tai yra ataskaita apie maistą, maisto padėtį pasaulyje. Ir ten kalbama apie kovą su skurdu ir badu ir e, skatinamas žemės ūkio vystimas ir kaimo vietovų vystimas. Aš noriu keletą pagrindinių žinių jums e, paskelbti tinklalapis buvo paskelbtas šiandien vidurdienį ir būtina užtikrinti skurdo mažinimą ir užtikrinti apsirūpinimą maistu. Tikslas e, yra būtent labai tikslinga vykdyti šią programą ir ta programa išskirta kovai su badu. Būtina užtikrinti aprūpinimą maistu ir užtikrinti tinkamą mytybą. Mes turime pasistengti užtikrinti geresnį sveikatą tiek, tiek vaikų, tiek motinų. Visą tai turi poveikį ekonomikai. Socialinė apsauga turi apimti ir mytybą, sveikatą, švietimą, galimybę susirasti darbą. Socialinė apsauga nėra pakankama, kad būtų galima ištraukti visus asmenys iš skurdo. Skurdžiausi namų ūkiai patiria labai įvairaus pobūdžio pavojų, dėl to reikia koordinuotų planų ir reikia suderinti socialinės apsaugos planus ir žemės ūkio planus. Būtina parengti politinius planus, kurie būtų įgyvendinti valstybėse narėse. Ir Europos komisija taip pat yra, e, yra planuoja teikti paramą įgyvendinant tokią, e, e, tokias programas ir strategiją, kurios tikslas užtikrinti aprūpinimą maistu. Vietos programos labai svarbios Reikia sutelkti kolektyviai pastangas, stiprinant e, ekonomiką vietose. E, namūkiam teikti pagalbą e, tiems, tiems namūkiams, kurie gyvena skurde. Ir dabar aš norėčiau perleisti žodį kolegai, kuris yra specialistas e, maisto saugos, apsirūpinimo vaistų srityse. Ir reikia e, pažeidžiamiausias gyventojų grupės apimti ir nemažai tarptautinių institucijų ir organizacijų dalyvauja e, sprendžiant šias problemas. Ačiū. Mr. Chairperson, honorable members of the EU Parliament, it is a great pleasure and honor for Pane pirmininkė, gerbė Europos parlamento nariai, man didžiulė garbė pristatyti šį pranešimą. Noriu pabrėžti, kad ši, ši ataskaita yra kasmet skelbiama nuo 99 metų. Tai yra jungtinė ataskaita, kurią rengia FAO ir pasaulinė maisto programa ir taip pat tarptautinis fondas žemės ūkiui skirtas. Tai yra jungtinis projektas, trys agentūros atsakingos už e, apsirūpinimo maistu dirba. Šių metų ataskaita yra ypatingai svarbi. 2015 metai ypatingai mums svarbus, nes tai yra vieno iš stebėsenos ciklo pabaiga. 96 metais susirinko valstybių vadovai E, Romoje ir buvo primtas įsipareigojimas e, per pus sumažinti žmonių, kuriems trūksta maisto skaičių. Vėliau e, paskelbus tūkstmečio plėtros tikslus buvo pirmasis tikslas iškeltas, tai yra sumažinti badą ir per pus sumažinti žmonių, kuriems nepakanka maisto nuo 90 iki 2015 metų. Ir kaip buvo numatyta anksčiau, mes labai beveik artėsame, beveik pasiekėme tą tikslą tūkstančių plėtros, tai yra kovoti su badu. Tas tikslas pagrystas tuo, kad yra įvertintas E, žmonių, kuriems trūksta maisto skaičius ir e, tas rodiklis sumažėjo nuo 23,3 procentų iki 12,9 procentų besivystančiuose regionuose. Ir tai reiškia, kad mes beveik pasiekėme tikslą, statistika tai rodo. Taip pat Iš 129 besivystančių šalių, kurios buvo stebimos tuo laikotarpiu, 73 šalis pasiekė šį tikslą. Bet tai yra tik tai dalis žmonių, kurie badauja. Nes iš tiesų tikslas yra sumažinti faktinį badaujančių žmonių skaičių, žmonių, kurie negauna pakankamai maisto. Ir pasaulinėme maisto viršūnių susitikime apie tai buvo kalbama. Ir mums reikia kur kas da, da, smarkiau sumažinti badaujančių žmonių skaičių. Stebėsinos laikotarpiu gyventojų skaičius išaugo beveik 2 milijardais pasaulyje, taigi buvo labai sunku pasiekti tą tikslą. Bet 29 šalise iš 129 šalių jau buvo pasiektas tas tikslas ir tai yra tikrai didžiulė sėkmė, geras rezultatas. Kur yra tie žmonės badaujantis, kokiuose regionuose? Ir čia jūs matote bendrą vaizdą, iš karto matote, kad pietų Azija yra tas regionas, kur skaičiai yra didžiausi žmonių, kuriems trūksta maisto. Didžiausia dalis paskui seka į pietus nuo Saharos esanti Afrikos dalis ir tas e, ryškinys ten yra tikrai dominuojantis. Didžiausias žmonių skaičius e, yra vadaujantis būtent tame regione, taip pat ir Rytų Azijoje. Kokie yra pagrindiniai veiksniai kurie leido pasiekti sėkmės. Ekonominė, ekonomikos augimas yra vienas iš svarbiausių var, variklių ir stimulų, taip pat produktivumo augimas, ypač kai kalbame e, žemė, apie žemės ūkius, sektorių apie smulkius ūkius ir šeim, šeimininius ūkius. Ir taip daug prisidėjo prie sėkmės. Ir saufa. So ataskaita šį rytą paskelbta taip pat tai pabrėžia. Todėl reikia užtikrinti e, kaimo vietovėse e, parama, e, tarptautinė prekybos sistema prisideda prie to. Yra nemažai šalių, kur kur aprūpinimas maistu yra žymiai, žymiai sudėti, sudėtingesnė padėtis. Ir yra apie 20 šalių, kurios yra už, užsitęsusi ta krizė. Ir situacija dėl maisto trūkumo yra žymiai sunkesnė. Galiausiai, kokios perspektyvos kas bus po 2015 metų. Baigėsi stebėsenos ciklas ir labai svarbu pabrėžti, kad tai, ką mes kalbam, tai yra tvaraus vystimosi darbo atvarkė ir yra nemažai tikslų nustatytų po 2015 metų, po 2030 metų. Būtina nustatyti tikslus ir rodiklius, svarbu pabrėžti, kad badas ir maisto stoka. Kova su šiais reiškiniais bus vienas iš svarbiausių tikslų, bet yra ir žymiai daugiau tikslų, kurias reikia stebėti, žymiai daugiau elementų, prie kurių reikia dirbti, nustatant rodiklius, reikia gerinti technologiją, nu, technologinės priemonės, kurių pagalba galėtume vykdyti stebėseną. Per pastarosius metus DEFCO nemažai paramos teikia, gerinant mūsų stebėsenos galimybės. Mes norime tęsti toliau tą darbą, mes turime e, projektus parengtus, kur yra siūlomi nauji rodikliai, steb, stebint ir prižiūrint maisto, apsirūpinimo maistu situaciją pasaulyje. Dėkuoju uždėmesi. Yeah. Okay. Um, Honorable président des Gerbiamas komiteto pirmininkė, su ponu Sekirškiu noriu pasisveikinti, džiaugiuosi, kad galiu ir keletą žodžių lenkiškai ištarti. Gerbiami Kemas Rudolfi, kolegos iš komisijos ir FAO, noriu padėkoti už galimybę kalbėti jūsų posėdėje rengiantis pasauliniai maisto dienai. Per ją mes galima prisiminti jų gyventus projektus, tačiau taip pat ir dar neįveiktus iššūkius. Kolega ką tik pristatė <clears throat> apsirūpinimo maistu ir maisto saugos metinę ataskaitą ir mes savo gyvenimus priemonėmis siekiame padaryti galą badui. Daugiau, maždaug 800 milijonų žmonių pasaulyje kenčia nuo bado ir dauguma iš jų yra žmonės, tokie kaip jūs ir mes, uh, vyrai, moteris, vaikai, neturintis, neužsitikrinantis aiškios ateities perspektyvos. Tai yra žmonės, apie kuriuos mes turime galvoti. E, Ir aš lankiausi pabėgėlių šeimose Jordanijoje ir su pabėgėliais kalbėjomės, keturių vaikų tėvas mums e, papasakojo apie tai, kaip jie jaučiasi savo artimoje akivaizdoje, kadangi paprasčiausiai negali niekur išeiti, nes negali nusipirkti maisto ir negali atlikti savo kaip tėvo pareigų, tuo tarpu kitos šeimos motina mums pasakė, kai manęs klausė, kodėl aš e, nevalgau kartu su jais, tai e, jie sako, kad e, kad jie pasninkauja, nors iš tiesų tai nėra tiesa. Siekiant įveikti badą per metus reikėtų skirti 230 milijardų eurų, tuo tarpu maisto e, švaistimo mastai yra vertinami 550 milijardų eurų per metus. Šiandien e, kiekvieną dieną 20 tūkstantis žmonių miršta nuo bado arba jo padarinių tokia padėtis yra neprimtina nei moraliniu, nei ekonominiu požiūriu. Šiais metais mūsų organizacija PAM gavo tik tai 40 procentų reikiamų lėšų ir maisto produktų, kad galėtume pamaitinti pabėgėlius iš Sirijos ir mes turėjome sumažinti maisto davinį per pusę ir tam, kad galėtume apskritai žmonėms šiek tiek maisto suteikti. Mes puikiai žinome, kad e, šią problemą jūs nekarstą svarstėte Europos parlamente ir kad ES dalyvauja rekordinėme skaičiuje įvairių e, operacijų pasaulyje, kovojant su tokiamis lygomis kaip ebola arba mm, pilietinis karas Jemenė ir kitos, tačiau vis tik tai mes dar kartą norime pabrėžti to regiono problematiką, kuomet ponė Makavan, ponas Nors ir ponas Zeleris lankėsi e, Turkijoje ir visame regione. Mes e, tikrai aukštai vertinam jų pastangas e, ir norą apsilankyti pabėgėlių stovyklose, nes šiuo metu mes galime suteikti atitinkamą paramą 40 tūkstančių pabėgėlių iš Sirijos dalindami jiems elektroninius maisto etalonus arba voucherius. Ir tokiu būdu mes galime kalbėti, kad kalbėti apie ambicingus tikslus įveikti badą iki 30 metų ir turime sutelkę pastangas <clears throat> užtikrinti, kad būtų pasiekti konkretus ir tvarus rezultatai. šiuo metu e, nepakankamas apsirūpinimas maistu kelia dvigubą iššūkį e, tokių šalių kaip Malis, e, Centrinės Afrikos Respublika, Jemenas ir nuo ebolos viruso nukentėjusių šalių gyventojams. Todėl mes raginame numatyti papildomą finansavimą, kad būtų galima skirti pagalbą maistu pabėgėliams. Mes ypač jautriai reaguojame į tą faktą, kad e, šiuo metu ES valstybės e, galbūt neatlieka labai svarbaus vaidmens e, arba lemiamo vaidmens sprendžiant Sirijos krizę, o tai turėtų būti daroma. Pabaigai noriu pasakyti, kad būtina dėti visas pastangas, kad kiekvienas euras, kuris yra sumokamas ES piliečių, teikti pagalbą maistu būtų panaudojamas kuo veiksmingiau. Ačiū uždėmesiu. Ačiū, dabar suteiksiu žodį pana Rudolfi iš komisijos. Ačiū bendra pirmininkams, gerbėjami parlamento nariai, ponios ir ponai say something. Uh, and indeed, uh, DEFCO direktoratas buvo paminėtas bent penkis kartus. Valstybės narės ir komisija yra viena iš svarbiausių institucijų, kuri gali padėti gyventojams apsirūpinti maistu. FIO, with IFAD, e with NGOs. Kasmet yra skiriama 8 milijardai paramos maistui įsigyti. Komisija e, pritarė e, apsirūpinimo maistu ataskaitos e, nuostatoms ir iš tikrųjų šitas skaičius, kuris yra nurodomas, yra per daug didelis. Ir Mes komisija esame išsikėlę tikslų, pavyzdžiui, 7 milijonais siekime sumažinti nepakankamai maisto gaunančių vaikų skaičių. Tai yra tikslas, kurį, kurio įgyvendinimą gali stebėti parlamentas, valstybės narės ir galima įsitikinti, ar šis tikslas įgyvendinamas. Taigi kiekvienos valstybės atsakomybė ir komisija norėtų, kad visi partneriai dirbtų iš vien. Pirmiausia, mes laikomės mūsų strategijos e, kovoti su maisto stygiumi, kadangi mes kalbame ne apie tai, ar maistas yra pakankamai didelės maistinės vertės, bet kalbame apie jų pakankamą kiekį. Bet Šiuo atveju mes kalbame ir apie miesto kokybę. Antrasis tikslas e, e, Afrikos e, kišulyje ir taip pat kitose valstybėse mes manome, kad trūksta maisto, kad vyksta gamtinės stichijos ir todėl mes turime ištiesti pagalbos ranką labiausiai pažeidžiamiems gyventojų sluoksniams, siekdami apsaugoti juos nuo gamtos katastrofų, nuo e, maisto e, nepritikliaus krizių ir tai yra vienas, viena iš mūsų prievolių. Trečiasis tikslas 20 procentų mūsų biudžeto išlaidų reikėtų nukreipti su klimato kaita susijusiems padarniams švelninti. Taigi šitie veiksmai gali būti nukreipiami į kitas rytis, tačiau šitie veiksmai yra labai svarbu žemės ūkio e, srityje, kadangi klimato kaita dažnai paliečia žemės ūkį. Parlamento nariai, kurie domisi klimato kaita ir žemės ūkiu, tai teigia, kad jeigu e, e, situacija bus tokia, tai mums prireiks trijų planetų, kad galėtume išmaitinti gyventojus. Todėl reikėtų intensyvinti e, veiklą ir mažiau naudoti gamtinius išteklius, žemę bei vandenį. Todėl reikėtų mokslinių tyrimų rezultatus pristatinėti kuo plačiau išsameu ūkininkams. Kinijoje aš domėjausi bio įvairovės išsaugomo klausimais ir mačiau, kad atsiveria daugybė e, galimybių ūkininkams. Taigi mes turime ne tik tai didinti žemės ūkio gamybos apimtis, bet ir keisti gamybos būtą besivystančiose valstybėse nėra tiek e, švaistoma maisto, bet labai daug švaistoma išteklių prieš pateikiant maisto produktus, prekes į rinką. Todėl mes darome e, per mažai, per mažai skatiname privačias investicijas, kurios turi būti nukreipiamos ten, kur yra labiausiai reikalingos. Taip pat reikalingos naujos iniciatyvos, skatinančios investicijas į žemės ūkio gamybą. Tačiau tam yra reikalingos naujos iniciatyvos, tokių kaip AgriFai. Tai yra e, žemės ūkio gamybą skatinanti E, iniciatyva, kuri bus pristatyta Milano Expo parodoje po kelių dienų. Taigi 15-16 metais numatyta įvairiausių susitikimų, posėdžių, daug dalykų vyksta politinėme lygmenyje ir svarbu, kad politiškai tos mūsų priemonės būtų matomos privačios, mažos ir vidutinės įmonės, nebūtinai pačios didžiausios įmonės sudaro e, kiekvienos valstybės ekonomikos stubrą. Taigi koordinuoti veiksmai turėtų būti derinami ir su švietimu, bet ir socialinėmis priemonėmis, kadangi socialinė apsauga turėtų būti siejama ir su pagalba tiems, kurie negauna pakankamai maisto. Labai svarbu gerinti maisto kokybę ir taip pat kovoti su nepakankamo apsrūpinimu maistu kaimiškose vietovose. Jeigu mes norime pakeisti nusistovėjusią nuostatą, kad uh, ūkininkavimas niekada nepadarys jūsų turtingų, tai visuomet, tai intensyvindami ūkininkavimą mes ne tik nepagerinsime gyvenimo kokybės, bet ir neužtikrinsime ūkininkams galimybės apsirūpinti maistu, Taigi reikia keisti požiūrį ir dar ir dėl to, kad matome, jog migracija vyksta iš kaimiško vietovių link miestų. Taigi reikia labai įsigilinti į šią nusistovėjusią kultūrą, siekiant užtikrinti apsirūpinimą maistu reikalingos ir finansinės priemonės. Mūsų darbo tvarkė numato, kad visos suinteresuotos šalis, viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus suinteresuotos šalis turėtų bendradarbiauti kartu, kad poveikis būtų kalbau matomas. Thank you, and we start immediately with a question. Iš karto leisime pateikti klausimą. Dante, vieną minutę. Ačiū, pana pirmininkė, aš kalbėsiu paudodamas mūsų koordinatorių. Europos parlamentas jau ne kartą, pavyzdžiui, pranešime dėl e, maisto atliekų kėlė klausimą e, apie Europos indėlį kovojant su maitinimu, nepakankamu maitinimu ir maisto stygimi pasaulyje. Aš e, noriu pakalbėti apie tos e, skirtumus atskirose valstybėse, ypač tose, kurių BVP yra pats mažiausias, kalbant apie apsirūpinimą maistu. Aš galbūt paraginčiau FAO mm, tokią paskirti nuolatinę stebėjimo instituciją tam, kad būtų galima stebėti tą apsirūpinimo maistų padėtį pasaulyje. Ir ar jūs ketinate to imtis? Kitas klausimas. Ačiū pirmininkė už e, galimybę e, išklausyti FAO atstovų, kitų ekspertų. Manau, kad mes privalome elgtis nuosekliai, jeigu kalbame apie uh, maisto stygiaus problemą ir ta problema tikrai egzistuoja ir jos neišspręsime, tik tai žiniasklaida pasitelkia, tai reikia klausti savęs, kaip turime reformuoti savo politiką. Bendroji žemės ūkio politika ir jos reforma, manau, kad vertintina teigiamai, kalbant apie, pavyzdžiui, žalinimą. Tačiau, kalbant apie išteklių valdymą, jeigu maisto produktų paslauga didės ir toliau tokiu mastu, kaip dabar tokia tokia pačia projekcija, tai e, kaip mes turėtume išspręsti apsirūpinimo maistų problemas. Ponas Hauslingas, aš noriu grįžti prie maisto produktų švaistimo klausimo, ne tik pas mus, tačiau ir mažiau išsivyšiusiuose šalyse, mažiaus išsios šalis susiduria su problemomis dėl nepakankamos infrastruktūros, dėl, dėl kurios prarandama labai daug maisto produktų, pažiūrėjau, 30 procentų. Komisijos atstovai patys savo prieštarauja, teikdami, kad mums reiktų trijų planetų, jeigu visus norėtume aprūpinti maistu, tai kodėl Europa vykdo tokią agresyvę mėsos eksporto strategija. Mes čia kažkaip nelabai suprantame, kodėl taip vyksta, turint omenyje, kad mėsai užauginti e, reikia labai daug vandens išteklių bei labai daug e, angliavandenių turinčių augalų. Taip pat manau, kad reikia kalbėti apie žemės grobimo problemą tam, kad tarptautiniu mastu būtų užtikrinta galimybė žemdirbėms naudotis žemės ūkio naudmenimis. Pone Italijos atstovė, ne, Ispanijos. Ačiū, pana pirmininkė. Aš manau, kad e, Europos Sąjunga pagaliau turėtų, jeigu rimtai būtų nusprendusi išnaikinti badą ir e, padaryti galą maisto stygiui, tai būtų seniai jau tą sprendimą įgyvendinusi. Ir šiandien mes kalbame apie apsirūpinimo maistų saugumą, tuo tarpu mūsų priimami politiniai sprendimai sukelia dar didesnį nesaugumą apsirūpinant maistu. Norėčiau pakalbėti apie žemės nusavybės, šeiklų, vandens išteklių nusavybės klausimus, apie laisvos prekybos sutartis reikėtų įvertinti, kaip tam tikros šaliai, su kuriomis pasirašomos laisvos prekybos sutartis praktiškai yra priverčiamos atsisakyti suverenių sprendimų prieimimo teisės tokiuose sritise kaip vandentvarka, žemės ūkis ir panašiai tuo baigsiu kalbėti. Taip pat mes turime išsiaiškinti, kokiais būdais mes e, tom šalims ir toliau parduodame maisto produktus arba vandenį. Ponui Egnižo. Aš galiu apie du atvejus, kai gerai, geranoriai vakarų politikai sužlugdė maisto gamybos procesus Afrikoje. Vienas atvejus, kai buvo eksportamos maistas į šešias kitas šalis Afrikoje, bet įsijungė vakarų politiką ir sugadino visą tą procesą. Antras dalykas vyksta iki šiol ir tai yra ES požiūris ir į genetiškai modifikuotus organizmus ir augalininkystę. Jeigu jūs verčiate naudoti pesticidus Afrikoje, jūs turite transportuoti, e, sandėliuoti, saugiai juos laikyti neprieinamai vaikam, neprieinamose vietose. Bet mes netinkamai elgiamės, mes tik apsunkiname visą situaciją, kiek galima labiau. Derzeit sind über 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Jau 60 milijonų žmonių yra priversti palikti gy, savo gyvenasias vietas. Visų pirma, susidurime su krizėmis, tačiau kita vertus reikėtų kovojant su maisto stygimiu, reikėtų įgyvendinti padorę žuvininkysės politiką, žemės ūkio politiką ir taip pat prekybos politiką. Dar vienas svarbus aspektas padėti valstybėms pasigaminti elektros energiją. Tos valstybės, kurios patiria maisto stygių, išleidžia labai daug energijai gaminti ir todėl mes turėtume padėti toms valstybėms, kad jos galėtų pačios apsirūpinti savo energetikos šaltiniais. Rytoj sukanka penki metai nuo Herman Scher mirties, kuris būtent įdėjo pas, daug pastangų, kad besivystančia valstybėse būtų apsirūpinama energija. Ačiū. Norėčiau paklausti, kodėl agentūra nesivadovauja jungtinių tautų specialinio įgaliojimo pranešimo rekomendacijų dėl žemės ūkio gamybos pakeitimo. Žemės ūkio verslas neskatina vykdyti tvaraus verslo. Monsanto, Vivalno, McDonald's ir kitos didžiulės įmonės, kurios e, įsteigė, įkūrė labai mažytės e, programas. Stebina mane, mane, kodėl tokios didelės įmonės negali padėti e, pasiekti to lūžio taško, perinant prie tvaros e, žemės ūkio produktų gamybos. Aš taip pat nelabai suprantu, kaip Gerai, atsisakysiu šito klausimo. Oui, merci, monsieur le président. Um, et merci... Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū visiems pranešėjams už jų pristatytą poziciją. Aš e, manau, kad kalbant apie žemės ūkį reikia prisiminti, kad e, mes e, šį rytą balsavome dėl dėl ekologinės žemdirbystės, ekologinės žemės ūkio. Ir ekologinis žemės ūkis daugiausiai yra sėtinas su uh, dirbožėmio atgavimu. Todėl reikia padaryti galą tam tikriems mytams, kurie šiuo metu galioja ir yra gaius Europos Sąjungoje dėl to, kad mūsų misija yra pamaitinti kitus. Aš manau, kad galvodami apie ateities BŽUP mes turime galvoti, kaip tą žemės ūkio politiką turėtume vykdyti ne kitų labai, o kartu su tais kitais. Ponui Cūlo žodis vieną minutę. Ačiū pirmininkė, norėjau naudodamasis progą užduoti klausimą. Mums teigiama, kad kadangi didėja pasaulio gyventojų skaičius, reikia daugiau gaminti maisto. Tačiau aš negaliu pritarti šiai taip pat ir parlamente pakankamai plačiai paplitusiai pozicijai. Iš tiesų šie teiginiai mus nukreipia, e, nukreipia mūsų dėmesį nuo tikrojo mūsų tikslo. Mes turime tinkamiau perskirstyti turimą turtą ir turimą maisto, turimus maisto produktus. Mes negalime toliau tik tai daugiau gaminti vien tik dėl to, kad didėja gyventojų skaičius. Pone Nartui žodis. maisto gabenimas iš, iš visų šių valstybių į Afriką prilygintinas um, barbariškumui ir jo padariniai šio proceso yra tiesiog uh, viską niokojantis. Kitas klausimas susijęs su žemės ūkio naudmenų pirkimu arba netgi žemės grobimu, procesai, kurie vyksta Kinijoje arba Jungtinėse valstijose, gali atnešti tikrai padaryti labai daug žalos tų šalių gyventojams, nes e, po to ūkininkai, kurie dirba žemę, turi ją nuomotis ir patiria ekonominių nuostolių. Be to Reikia nepamiršti, kiek vandens yra sunaudojama žemės ūkija. Kokių veiksmų ketina imtis FAO tam, kad e, galima būtų išspręsti šią sudėtingą problemą? Pone Dorfmanui žodis. Pirmininkas. Manau, kad yra niekais paverčiamos visos pastangos kovoti su nepakankama mytyba, maisto stygiumi dėl besikeičiančios demografinės padėties. Kai vienoje šalyje badas yra nugalimas, tai kokia yra demografinė situacija joje ar gyventojų skaičius ir toliau taip smarkiai didės. Manau, kad galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti socialiniai politikai tam, kad tas žmonių skaičiaus didėjimas beribis sustotų, aš turiu menyje padėti Afganistane, Pakistane, taip pat Jemenė. Pavyzdžiui, jeigu palygintume dabartinį situaciją su 1950 metais ir su prognozėmis 2050-iesiams, tai gyventojų skaičius didėja taip smarkiai, kad mes, jeigu ir toliau ta tendencija išliks, tai paprasčiausiai pralaimėsime ką, kovą su badu. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pritarti kolegos Hoisler nuomoniai. Norėčiau paklausti štai kokio paprasto dalyko komisijai, komisijos. Alberto Einšteinas buvo labai inteligentiškas žmogus ir pasakė štai ką niekas neužtikrins žmogaus ateities, kaip pereimas prie e, vegetarinio maisto. Taigi norėčiau pasakyti, kad ES komisijos politika rodo ką kitą. Mūsų žuvininkysės politika stiprina tiesiog skurdą ir badą, žemės ūkio politika, prekybos politika, taip pat žemės ūkio subsidijos didina tą mm, badą pasaulio mastu, mes galime kalbėti bet ką, o prisijimti atsakomybę už tai, kad yra susidurėme su badu pasaulio, turime prisimti mes. Iš tikrųjų, komisijai buvo pateikta labai daug klausimų ir reikės atsakyti labai trumpai, galbūt sujungiant klausimus, kadangi nebeturime laiko. Taigi komisija prašau ir FAO atstovai prašau atsakykite labai labai greitai klausimus ir nekalbėkite per daug greitai. Oui, euh, je vais commencer, bien sûr, mes collègues vont. Pradėsiu aš, paskui kolegos prates. Dėl besikeičiančios situacijos sparčiai tai yra svarbus klausimas. Visi žino e, krizės pasiekmes 7-8 metų. Ir žemės ūkis taip pat patiria tam tikrą permanų laikotarpį ir svarbu į tai atkreipti dėmesį. Daug yra priežasčių, tai yra sumažėjęs, na, sumažėsios naftos kainos, Amerikos dolerio kritimas ir taip toliau. Kalbant apie apsirūpinimo maistų ir ypač e, tiems e, namūkiams, kurie didžiąją dalį savo pajamų išleidžia būtent maistui, mes turime globaliai spręsti problemas. Kainų sumažėjimas galėtų turėti poveikį ir žemės ūkio ateičiai Trumpai atsakysiu į klausimą susijusiu su švaistimu, maisto švaistimu. Tai yra vienas svarbiausių klausimų. Mano kolega kalbėjo apie iššūkius e, susijusių su jungtinių tautų programa. Reikia konkrečiai kovoti su uh, švaistimų, maisto švaistimų. ES valstybės narės daug tame dalyvauja. Prancūzijoje, Belgijoje, Šiaurės Europos šalise ta problema sprendžiama. Tačiau ta problema Europoje, žinoma, labai skirtinga lyginant su besivystačiomis šalimis. Besivystačiose šalise tai yra nuostoliai po derliaus namimo nuo 30 iki 40 procentų e, produkcijos derliaus yra prarandama dėl to, kad netinkamos e, derliaus laikymo, sandėliavimo sąlygos ir panašiai. Reikėtų tai atsižvelgti. Ačiū. Thank you, very quickly, but not too much. Uh, the first thing I would like to... Trumpai vienas dalykas, kurį noriu e, paminėti. Po didžiojo aštuoneto šalių susitikimo dėl besikeičiančios padėties yra prisimti įsipareigojimai. Įgauname e, labai daug informacijos, jūs galite tiesiog internete Google paieškų sistemoje susirasti tą informaciją, kokios yra prognozės, kokia rinkos padėtis. Ir buvo nemažai ir tolesnės veiklos su to susijusios. Trumpai noriu paliesti klausimo, kokia yra pasiūla ir paklausa pasaulyje. Yra ilgos tradicinės studijos, kurių metu yra vertinamos perspektyvos, ilgalaikės perspektyvos žemės ūkyje. Ir problema susijęs su tai, kad reikia paskatų didinti produkciją ir tai reikia daryti protingai aplinkosauginę prasme. Ne vien dėl to, kad mes bandome tai primesti, bet dėl to, kad mes prognozuojame, kad vartojimas didės. Tai yra tokia gyvenimo realija reikia geriau paskirstyti maisto produktus, kuriuos turimte, turime dabar, bet reikia įvertinti visas problemas tiekimo grandinėje. Dėl žemės, žemės ūkio paskirties žemės mažėjimo. Daug kur yra mm, žemės paklausa, daugelį regionų paklausa mm, poilisiui, miesto teritorijoms ir taip toliau. Pasauliniu mastu žemės naudojimas, paskirti žemės naudojimo išliko gana stabili. Prognozuojama, kad tai išliks kad stabilu ir ateinančias 40 metų. O iš tiesų, kas didėjo, tai yra derlius, kiek derliaus yra nuimama konkrečiuose e, e, žemės plotuose mes turime tai spręsti atsakingių būdų ir tai nėra lengva. Toliau. Dėl gyventojų skaičiaus. Gyventojų skaičius ir skurdas yra labai sudėtingais ryšiais susijęs. Kai žmonės gyvena skurde, tai kaip tik gyventojų skaičius labai sparčiai daugėja tokiuose visuomenėse, o net virkščiai. Ir neturtingi žmonės paprastai turi daug vaikų, susilaukia daug vaikų, nes vienintelis jų garantas dėl ateities, jie padės jums aug, aug, auginti maisto produktus ir panašiai. Bet kai žmonės pradeda gyventi geriau ir kai yra išsilavinimas moterim užtikrinamas, tai tuomet ir gyventojų skaičiaus augimas sumažėja. Toks, toks, tokia nustatyta koreliacija. Žinoma, socialinė politika, socialinė apsauga yra labai svarbus dalykai, užtikrinant pažangą, tai suteikia gauti pajamą šeimoms. Tai tuo ir apsiribosiu. Ačiū. Ačiū kolegos, jau vertėjai baigė savo darbą. Dar du atsakymai, paskutiniai atsakymai bus anglų kalba. Ir vertėjai jau baigė savo darbą, dėkuoja pirmininkė vertėjams. Toliau periname prie darbo anglų kalba. Okay, I just want to uh, comment on uh, on what was mentioned about um, the transport of products from uh, from Europe uh, for the emergency operations